Good afternoon, colleagues. Labą dieną, kolegos. Prašau susėsti, tęsime darbą. Norėčiau tik įspėti, kad vertimas bus užtikrintas tik į prancūzų ir anglų kalbas.